turėtume e, galvoti apie juodą ateitį, turėkime galvoje šviesę ateitį ir jos link judėkime. Diskusijos baigtos. Balsavimas šiuo klausimu vyks šiandieną po 12 valandos. Kitas darbo tvarkės klausimas. E, klausimas žodžiu e, Tai yra e, NV komiteto klausimas komisijai. Klausimas yra susijęs su šeštuoju vandens forumu. Dabar suteiksiu žodį pranešėjui Richardui Zeiberiui. Prašom. Dėkui, ponė pirmininkė. Mes Europos parlamente perinkėme rezoliuciją dėl šeštojo pasaulinio vandens ištekliuojams skirto forumo, kuris įvyks kovo 12-17 dieną. Deja, daugelis kolegų nedalyva, negalėjo sudalyvauti šiame forume dėl plenarinės sesijos savaitės, tačiau norėčiau priminti, kad tai yra šeštasis pasaulinis vandens ištekliams skirtas forumas ir taip pat dar norėčiau priminti, kad uh, 2010 e, metais yra parengta atitinkama šiam klausimui skirta rezoliucija, jo kalbame apie žmonių teisę į vandenį bei sanitarinius įrenginius. Taigi, manau, kad tai turėtų būti atspirties taškas mūsų pamąstymams ir dabartiniai rezoliucijai. Norėčiau priminti keletą skaičių ir statistinių duomenų. Žemė yra mėlynoji planeta ir dauguma mūsų turimų vandens išteklių yra. Um, surus vanduo, vienas ir tik tai 2,5 procento e, vandens Žemės planetai yra gėlas vanduo, kurį galima naudoti žmonės. Na ir. O iš viso šio turimo vandens galime žmonių naudojim reikmėms vartoti tik tais vieną procentą, o 60 procentų gėlo vandens išteklių jau dabar yra naudojami. Ir jeigu matome, kad pasaulyje vandens suvartojimas auga du kartus greičiau negu gyventojų skaičius, tai turi mus priversti susimastyti ir pagalvoti, kaip ilgainiui galima užtikrinti gyventojų parūpinimą gėlų vandeniu. 70 procentų e, gėlo vandens yra naudojama e, drėkinimui. Um, Žemės ūkija tik 8 procentai namų ūkiams, o visa kita yra um, pramonės naudojama. Na, matome, kad auga miestai, ypač besivystančiose šalise, taigi prognozes rodo, kad besivystančiame pasaulyje e, iki 2050 metų šiuose šalise 50 procentų nu, išauks vandens sunaudojimas. Turime prisiminti, kad e, greičiausiai 2050 metais Žemėje bus 9,3 milijardų žmonių ir reikės pamaitinti tuos žmonės ir tai reiškia, kad reikės um, daug vandens, nes 70 procentų vandens yra sunaudojama žemės ūkiui. Taigi, vienas iš tūkstančiame vystymos tiklių yra aprūpinimas vandeniu ir naujausias jungtinių tautų pranešimas rodo, kad šis tikslas yra pasiektas. Tačiau sanitarinių renginių srityje toli gražu tikslai neįgyvendinti. Tačiau turime suvokti, kad jeigu norime žengti į priekį, siekti pažangos, sprendžiant apsirūpinimu vandeniu problemą, tai aišku, reikia pasirinkti ekonominius sprendimus. Nes, aišku, Tokiu būdu galima būtų aprūpinti visus gyventojus Kinijoje ir Indijoje vandeniu, tačiau dėje, ypač juodoje Afrikoje, pažangos dar labai trūksta. Na, kaip ir kiti kolegos, manau, yra gerai tai, jog šio šeštojo pasaulinio vandens išteklių valdymo e, forumo pavadinimas yra metas sprendimams. Taigi labai svarbu, kad būtų praktiškai gyvendinti rezoliucijų numatyti siūlymai. Ir e, bus parengta forma metu 12 e, prioritetinių sričių su prioritetiniais tikslais, pavyzdžiui, pasiekti, kad kuomet e, planeta išliktų melina, kad būtų skatinimas ekonomikos augimas, taigi ką reikėtų nuveikti tam, kad būtų gyvendinti šie tikslai. Mūsų rezoliucija yra nurodyta keletas idėjų. Pirmiausia, turime pagerinti padėtį. Šiuo metu uh, vis dar trūksta duomenų apie vandenį, apie nuoteką, suvartojimą, gaunamą vandenį, užteršamą vandenį, išvalomą vandenį ir taip toliau. Taigi reikalingi duomenys tam, kad galima būtų formuoti tinkamą politiką. Antra, reikia e, imtis veiksmų. Upių baseinuose, tai yra pagrindinė koncepcija e, vandens valdymo direktyvoje, yra atitinkama rinktinių tautų rezoliucija, taigi labai svarbu, kad valstybės bendradarbiautų tarp valstybinių lygių, valdydami upių baseinus, nes neretai dėl vandens kyla konfliktai, tačiau tai taip pat yra šansas, jeigu bus bendradarbiavimas ir tokiu būdu bus formuojama tvari vandenvaldos politika. Taip pat yra labai svarbu, kad e, primant sprendimus ateityje būtų atsižvelgiama į vandenvaldos aspektus, tai liečia pramonės politiką, pramonės gamybos politiką ir beje, nepamirškime štai ką, kad vanduo yra labai susijęs su regioniniu lygiu. Kai kuriuose regionuose, van, regionuose vandens trūksta, kitur jo yra daug. Taigi pasirūpinkime, kad vanduo nebūtų švaistomas. Dėkoju, Pone Zibir ir dabar žodis ponė komisariai. Ačiū ponė pirmininkė, mano kolega Patočnikas negali šiandien dalyvauti posėdėje, tai jis manęs paprašė jį pavaduoti ir aš mielai tą padarysiu, kadangi pati turėjau galimybių dalyvauti, mars, turėsiu galimybių dalyvauti Marselio vandens forume kartu su kolegomis Georgieva ir kitais komisarais. Pirmiausia, norėčiau priminti, kad ministrų deklaracija jau yra parengta Prancūzijos kartu su kitų valstybių vadovais ir komisija. Antras dalykas, ES per eilę dešimtmečių jau yra sukūrusi nuoseklę vandens politiką. Nuo 2000 metų vandens pagrindų direktyvos patvirtinimo buvo užsibriežti politiniai tikslai siekiant gero viso ES vandens geros būklės. Iki 15 metų tvarkant integruotai upių baseinus. Tai reiškia, kad visi vartotojai suinteresuoti veikėjai turi prisidėti prie atitinkamų veiksmų, viršijant administracinės ribas. Komisija ir toliau plėtos šį požiūrį. Tačiau nepaisant mūsų pastangų, vandens politikos tikslų pasiekimas nėra išbaigtas dėl to, kad kyla naujų vandenvalos klausimų, vandentvarkos klausimų dėl kokybės ir, ir kiekybės. Uh, Taip pat turime įvertinti, kokį poveikį vandens politika daro klimato kaitai ir klimato kaitos padarinius turime įtraukti formuojant vandens politiką. Taigi ES pristatys bendrą ES platformą vandens forume, kur bus numatyti konkretų sprendimai, dėmesį sutelkiant ties tokiomis problemomis kaip potviniai ir sausros. Pasaulinio mastu ES viską padarys per vystomą bendradarbiavimo politiką, kad būtų skatinamas integruotas upių baseinų valdymas kaip pagrindinis būdas pasiekti tūkstantmečio plėtros tikslų ir valdysenos. Norėčiau grįžti prie 12 metų dokumento, kur numatyta spręsti vandens politikos iššūkius. Tas, tame projekte yra siūlomi veiksmai septyniose konkrečiose srityse dėl, vandens paskirti, atsiprašau, dėl žemės paskirties, taip pat rekomendacijos, kaip būtų galima nustatyti kainas, vandens kainas, kad būtų vengiama taršos, taip pat efektyvus vandens naudojimas, numatant priemonės tam, kad uh, būtų numatyti orientaciniai vandens tikslai ES e, upių baseinų srityse, kitose šakinėse srityse, taip pat dėl inovacijų. Dokumente bus numatytos partnerystės su suinteresuotais e, asmenimis ir privačiuoju sektoriumi. Taip pat projekte yra ieškoma būdų, kaip būtų galima didinti, gerinti valdyseną, numatyti atitinkamą administracinę sąrangą, kad sumažėtų administracinė našta. Taip pat e, vandens politika turi būti formuojama remiantis žiniomis, reikia gerinti statistinius duomenis gaun ir vandens informa informacijos sistema turi būti patobulinta remiantis veiksmų planų dėl e, mokslinio tyrimų vandens rytyje. Taip pat ES e, imsis, imsis tolesnių veiksmų tam, kad pager, pagerintų tūkstantmečio plėtros tikslų pasiekimą dėl prieigos prie gerimo vandens. Naujos komisijos politikos įgyvendinimas dėl vandentvarkos besivystančiose valstybėse virs integruota vandens, vandentvarkos e, sistema su konkrečiais veiksmais, kaip būtų galima išplėsti vandens e, politikos iniciatyvas. Pasaulinio vandens forumo išvados e, pat, papildys komisijos komunikatą, kur yra akcentuojami pagrindiniai vandens politikai aktualūs klausimai siekiant e, vystomą bendravimo politikos tikslų ES. Dėkui, ponė komisarė. Dabar bus pasisakoma frakcijų vardu. Pirmiausia, EPP frakcijos vardu pasisakys ponė Sofija Okony, pusantros mintis. Dėkuoju, pirmininkė, komisarė, kolegos. Galimybė naudotis e, vandeniu, e, švariu vandeniu yra vienas iš labai svarbių klausimų. Dėl to aš labai džiaugiuosi, kad jau prisijungti prie kolegos Ričardo Ziberio ir parengėme rezoliuciją dėl um, iššūkių, kurie bus svarstomi šeštame vandens forume. Uh, Mes e, turime galvoti apie milijardus žmonių, kurie kenčia nuo vandens e, stokos. Pavyzdžiui, Burkina Faso nėra nei elektros, nei vandens. Aš e, mačiau, kaip sunkiai gyvena ten žmonės, kaip nuo to kenčia vaikai, kaip jie serga dėl to. E, e, Jungtinių tautų metų e, tūkstantmečio tikslas, vienas iš tikslų turėtų būti pasiektas iki 15 metų turi būti padaryta, kad e, žmonės visi turėtų galimybę gauti vandens. Ir E, nuo 90 iki 2010 metų sumažėjo per pus žmonių, kurie negali to vandenį naudotis. E, norėčiau pasidžiaugti mūsų siūlomą rezoliuciją ir paminėti tris pagrindinės mintis. Aš ką tik sakiau, kad reikia viską daryti, kad būtų galima pasiekti jungtinių tautų tūkstantmečio tikslus. Taip pat reikia galvoti, kaip užtikrinti geresnį sveikatą. Ir e, taip pat reikia e, valyti vandenį e, prie šaltinių to vandens. Taip pat reikėtų, kaip sakiau, pagerinti prieigą prie vandens, kaip tokiuose šalyse, kaip kad Burkina Faso, kurią minėjo. Dėkuoju, o dabar socialistų ir demokratų vardu ponė Dacijan Oktavija Sarbu. Labai ačiū, pirmininkė. Rezoliucijoje parlamento labai aiški mintis atsispindi mm, mūsų palinkėjimai vandens forumui. Mes turime visi siekti vienodų tikslų. Vanduo neturėtų būti e, laikomas prie preke, kuri yra sunkiai prieinama E, labiau pažeidžiamiems gyventojams. Toks yra mūsų pagrindinė, e, tokia pagrindinė politinė pozicija, kurią norėtų, norėčiau pažymėti. Taip pat reikia kalbėti apie tris elementus, kurie labai svarbus. Pavyzdžiui, žemės ūkio, e, nau, žemės ūkio vandens naudojimas vanduo, kuris naudojamas yra labai svarbus žemės ūkiui. 80-90 procentų kartais to vandens sunaudojama žemės ūkėje. Prieiga prie vandens E, susijusi su mm, e, tam tikrų e, technologijų plėtojimu. Reikia galvoti, kaip parengti maistą, suvartojant mažiau vandens. Taip pat galvoti, kaip modernizuoti drėkinimo sistemas. Mes kreipiamės ir į ES žemdirbius, siekėme keistis pažangiają praktiką ir taip pat mažinti reikia kliūtis e, skleidžiant tas technologijas į trečiasis šalis. E, mes e, taip pat turime prisiminti, kad 30 procentų vandens maisto pramonėje, maisto grandinėje su uh, išeikvojame. Ir uh, reikia galvoti apie vandenį ir uh, jo aspektą um, maisto grandinėje. Reikėtų, kad e, ši problema būtų tvarkoma tarptautiniu mastu ir norėtume, kad ES komisija e, perduotų mūsų poziciją šeštame vandens forume. Dėkuoju. Liberalų frakcijos vardu kviečiu poną Gebrandį. Dvi minutės. Ačiū, pirmininkė. kalbame apie vandenį ir jo, jo tartautinę reikšmę. Dažnai girdime žymę Pasaulio banko citatą iš 10-ojo dešimtmečio, kur kalbama apie tai, kad didžiausios kovos per ateinantį šimtmetį bus dėl vandens. Tai iš tiesų prognozijas labai niūrios. Ar tai reiškia, kad turėsime peštis, nes trūks vandens, bet cita, citatoje yra štai, kas toliau sakoma. Dėl to reikia keisti požiūrį, valdant šią labai gyvybingai svarbų ir brangų išteklį. Vanduo yra atsinaujinantis ir jį, e, jo ištekliai atsinaujina, tačiau turime su juo elgtis labai atsargiai. Toks ir yra pagrindinis Marselio uh, E, susitikimo tikslas ir Rio konferencijos tikslas. Junktinės tautos paskelbė ataskaitą, kur irgi labai rimtai kalbama apie šią e, problemą. Ten yra daug kritiškų pastabų dėl to, kad e, švaistomi gruntinio vandens ištekliai. Tai yra tikrai labai aktuali problema. Kinija, Kalifornija, kitose pasaulio regionuose reikia ypatingai daug dėmesio skirti ir kokį vaidmenį žemės, ūkio, žemės ūkis suvaidina šioje srityje. Bendradarbiavimas čia yra labai svarbus ir vakar Danija, pirmininkaujantį valstybę, pasiekė sutarimą su Kinija dėl technologijų perdavimo Kinijai. Per ateinantį dešimtmetį Kinija investuos 500 milijardų eurų į vandens tvarkymą galime čia netgi lyginti vandenį su nafta. Tai yra didžiulė ekonominė galimybė, nebūtinai vien tik tai grėsmė. Taigi įsitraukime į tuos darbus ir bendradarbiaukime tarptautiniu mastu, siekdami geresnės vandentvarkos. Ačiū. Žaliųjų vardu, ponė Mišel Rivazi. Vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pozityvę natą pasakyti, kad ši rezoliucija dėl vandens yra puikiai, nes kalbama apie Europos parlamento geros ketinimus, tačiau aš norėčiau pabrėžti keletą problemų. Pirmiausia, dėl vandentvarkos. Marselėje vyks vandens forumas. Ar žinote, kad labai yra kritikuojami šio forumo prezidento interesai, pono Fušono interesai, kuris yra ir Marselio vandens tinklų direktorius? Taigi tai yra komercinis forumas faktiškai, o tikrai nėra kalbama apie visuomenius interesus, kad vanduo yra visuomenė viešoji gerybė ir tikrai negalima naudoti vande, vandens komerciniais tikslais. Šis forumas, šiame forume buvo paskelbta deklaracija, kad turime užtikrinti teisę dėl prieigos į vandenį ir privatizuoti atitinkamus vandens tinklus. Tai yra aktuali problematika ir ES, ir AKR šalyse. Dar viena problema yra vanduo ir sveikata. 80 procentų lygų pasaulyje yra susijęs su netinkamu vandens netinkama vandens kokybė. Taigi reikia investuoti į vandentvarką ir vandenvalą. van, pramoninę vanden, vandenvalą. Dar vienas dalykas - vanduo ir energetika. Negalime pakeisti vandens niekuo. Tačiau ar žinote, kad skalūninių dujų eksploatavimas gali sukelti didelių problemų vandentvarkos rytyje? Junktinės Amerikos, Amerikos valstijose, kur išgaunamos kalninės dujos, buvo labai smarkiai užterštas gruntinis vanduo. Ačiū. Lucy εξ ονόματος της Συνομοσπονδιακής... Dėkoju. ECR frakcijos vardu pasisakys ponas Miroslavas Utski. Vieną minutę, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mane neretai e, vertina kaip ES aplinkosaugos politikos kritika. Uh, Tačiau, kai kalba eina apie vandenį, tai labai pritariu visiems prieš mane pasisakiusiems kalbėtojams. E, Vanda, vanduo yra pasaulinė problema. Netinkama vandenvalda, netinkamas ma, vandens apsauga yra esminė problema. Taigi labai pritariu formo darbui bei e, rezoliucijai, galbūt su vienu kitur pataisimu. Galbūt e, per klaidą mes pareiškime, kad vanduo yra bendras žmonijos išteklius, taip, bet tai neturėtų būti pelno šaltinis. Bet jeigu palaikysime šį sakinį, tai, tai, tai kels grėsmę vandenvaldui daugelį valstybių narių, taigi palaiko pono Zeberio ir kitų pakeitimus, kurie siūlo uh, daryti nuorodą į neteisėtą pelną. Ir jeigu šitai bus pakeista rezoliucija, aš mielai palaikysiu ją. Dėkoju kolegė Uski ir dabar kolega Matijas vieną minutę. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pateiksiu pavyzdį. Portugalija Europos lėšų dėka yra užtikrinta E, gyventojų aprūpinimas e, vandenį. 28 procentai gyventojų turi prie vandens ir 90 turi prieigą prie kanalizacijos. Tačiau dabar pradėta privatizuoti vandenvaldos sektorių ir manau, kad tai yra pavyzdys, kur rodo, kad yra netinkamai tvarkomasi vandenvaldos rytyje. Vanduo tampa preke tačiau vanduo nėra prekė, tai yra visuomenės gerybė, ribota gerybė, ribotas išteklius. Ir turime nešvaistyti vandens, turime tausoti vandenį. Ir teisė į vandenį yra esminė žmogaus teisė. Ir dabar bandymai užsidirbti iš vandens yra kažkas panašaus nei bandymas pardavinėti va, orą mm, plastikiniuose buteliuose. Dėkuoju ir dabar kolega Paška. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Vanduo yra esminis išteklius, prielaida gyvybei. Taigi vandens reikia žemės ūkiui, namų ūkiams ir pramoniai. Ir priklausome nuo to, kur yra vandens išteklių pasirinkama gyvenimo gamybos vieta. E, du trečdaliai vandens kūno susideda iš vandens. Ir e, žmogus yra pasakęs, kad vanduo yra stebuklingos gyvybės sultis, prielaida gyvybei, tačiau vandens ištekliai yra riboti. Tad ir vystantis visuomeniai mažėja vandens ištekliai. Kadangi neatsiranda naujų vandens išteklių, reikia išmokti veiksmingai tvarkyti vandenį, naudoti jį, užtikrinti jo kokybę. Ir aš manau, kad tai galima padaryti per teisės, aktų, e, teisės aktus, užtikrindami e, griežtą vandenvaldą, vandens kokybės užtikrinimą, vandens apsaugą, tam, kad nebūtų švaistamas nelašas vandens. Dėkoju kolegai Paška ir dabar vienam dėkoju kolegai Štadler. Dėkoju, ponė pirmininkė. Likščiolinis e, vandens formo darbas buvo orientuotas į tai, kad būtų tinkamai tvarkomas vanduo, vanduo būtų nešvaistomas. Pritarėme šiam tikslui ir esu dėkingas kolegai. E, e, š, š, Šdeber už tai, kad jis priminė vandenvaldos direktyvą ir atitinkamą upių baseinų tvarkymą ir valstybės narės turi dėti daugiau pastangų tam, kad pavyzdžiui vandens mokesčiai rinklamos uh, užtikrintų stausų vandens naudojimą. Pone komisarė, per pastarosius 12 metų yra daug valstybių narių, kurios netinkamai gyvendina vandenvaldos direktyvą. Iki 2009 metų valstybės narės turėjo teisęs įgyvendinti direktyvą, tačiau tai e, nebuvo padaryta, jau praėjo 3 metai ir yra šalių, tarp jų ir Austrija, kurios to dar nepadarė. Taigi norėtųsi komisarė, kad būsimosiuose vandenvaldos forumuose komisija be kita ko atkreipti dėmesį tikimasi ir iš šios vandenvaldos direktyvos įgyvendinimą. Ir iš esmės rezoliucija yra tinkama, tai yra tinkamas parlamento signalas šeštam vandens e, forumui ir todėl aš palaikysiu šią direktyvą, e, šią rezoliuciją. Pirmininkas dėkoju kolegai Štadler ir toliau pasisakoma ir dabar kolega Sonik, prašom. Dziękuję, panie przewodniczący. Mało... Labai ačiū, pirmininkė. Labai nedaug kas žino, kad 40 procentų žmonių negali gauti šviežio geriamo vandens ir milijardai žmonių geria užterštą nesveiką vandenį. Vanduo yra esminės svarbos maisto saugumui žemės ūkiui. Turime jį taupyti. Ir tai yra mūsų žingsnis e, kovojant su skurdu. Kanalizacija, švarus vanduo yra pagrindinė žmogaus teisės ir tai atsispindi ši teisė dokumentuose, deklaracijose. Reikia už užtikrinti, e, taip pat prisiminti, kad nebe taip lengva gauti to šviežio vandens. Štai reikia paremti rezoliuciją, suvokti, kokie mūsų laukia iššūkiai šioje srityje, įskaitant demografinius. Turėtume taip pat gerai um, suprasti tas problemas, kalbėti apie jas ir uh, visuomenę informuoti reikėtų, kad visame pasaulyje žmonės mus paremtų, nes tik tai tokiu būdu galėsime pasiekti svarių rezultatų. Dabar e, kolega Parnijo minutiai. E, pirmininkė komisarė. Svarstame rezoliuciją ir norėčiau paminėti du dalykus e, - vandens tvarkymą Europoje, visame pasaulyje ir norėčiau taip pat pateikti tam tikrų pastebėjimų klausimų Europos komisijai. E, vanduo siejamas su, žem, su žemės ūkio politika. 21 amžiuje vanduo tapo labai dideliu dalyku. E, mes galvojame apie taiką Europoje ir pasaulyje, galvojame apie maisto saugumo klausimus, apie iššūkius. E, e, kolegė Rivazi sakė, kad dabar šiame šeštame forume e, kur kas daugiau kalbama apie komercinius dalykus, ne apie kitus aspektus. Taigi, koks yra ryšys tarp vandens tvarkymo ir žemės ūkio politikos? E, bendrosios žemės ūkio politikos reformoje iš vis nieko nepasakyta apie vandentvarką, vandenvaldą. E, pirmininkas nutraukė kalbėtoją. Kolega Görins, pusantrai mintai. Ačiū, ponė pirmininkė. Tai yra labai aktuolus klausimas susijęs ir su vystomoju bendradarbiavimu. Ir Europos parlamentas rengėsi šioms diskusijoms. Tai yra laktaus klausimas e, vystomo bendarbiavimo klausimų srityje ir bendrai kalbant apie vandentvarką. Ir tokia strategija turi atsispindėti visose politikos e, srityse, visose partnerystėse su besistančiomis valstybėmis. Vanduo yra viešoji gerybė, negalime jos traktuoti kaip paprastos prekės. Dėl to svarbu numatyti atitinkamus saugiklius atsižvelgiant į šį principą, aš tikiuosi, kad mūsų partnerių veikla, kuriant vandens, vandens infrastruktūrą, vandens e, valymą, valymo įrenginius, kad į tuos darbus bus įtrauk, įtrauktas ir privatusis sektorius. Turime vengti kokių tai komercinių interesų pakenkimo viešiems interesams. Für eine Minute, Herr Kollege Ferreira. Dėkui kolegai Vyrins, vieną minutę kolegai Ferreira. Ačiū pirmininkė. 2010 m. Liepos mėnesį po labai ilgų mūšių Junktinių tautų generalinėje asamblėjoje buvo patvirtinta rezoliucija, kur buvo pripažinta teisė į geriamą vandenį ir į sanitariją kaip esminė viena iš žmogaus teisų. Jeigu nori turėti, tai yra, rezoliucija yra kreipiamas į tartunės asociacijas, organizacijas, kad e, būtų užtikrinamas vanduo visiems žmonėms, kad e, būtų užtikrinama sanitarija. Deja, niekas nebuvo padaryta, o dabar kai kurios valstybės, netgi ES valstybės narės, vetuoja šį tekstą. Na, galiausiai jie galtinėme balsavime susilaikė. Kai kuriems e, reikalingesnis šališkas miglotas požiūris į vandenį, kadangi tai duoda pelno privatizuojant vandenį. Tačiau norint užtikrinti prieigos prie vandens teisę, teisę į sanitariją, tai iš tiesų e, prieštarauja tam, ką daro svar, didžiulės tarptautinės korporacijos. Vanduo turi išlikti viešąją gerybę. Dėkuoju kolegai Ferrer ir Europos centros medės kolegė Gutieras Vertinis. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Yra problema, kuri mane verčia susirūpinti daug. Um, kartais vandenį galima išvalyti, kartais ne. Tačiau vanduo grįžta į žemę. Tai problema ne tai, kad vanduo sugrįžta į žemę ne ten, kuris buvo panaudotas. Tarkim, tas vanduo, kuris įteka į viduržymį jūrą, galbūt atiteka nuo Austrijos ir Čekijos Respublikos. Į tai reikia atsižvelgti. Taigi norėtųsi, kad e, komisija rūpintis tuo, kad būtų sudaromi tarptautiniai susitarimai dėl vandenvaldos. Manau, kad reikia vieningai valdyti vandenį, kaip tai numatyta direktyvoje, o tarptautiniu lygiu turėtume taip pat uh, užtikrinti tinkamą vandenvaldą. Pavyzdžiui, su Turkija tai turėtų būti padaroma. Uh, Manau, kad e, nėra tinkamai tvarkomos nuotekos, yra technologijų, kurios leistų tai geriau padaryti. Yra daug nelegalių nuotekų. Todėl manau, kad reikia spręsti šią problemą pasitelkant technologijas. O šiaip taip pat reikėtų peržiūrėti sąsas tarp žemės ūkio ir vandens. Negalima sutikti su tuo, kad yra gaminami žemės ūkio produktai, kuriems pagaminti reikia daug vandens, tačiau po tai yra nesuvartojami. Ir to, nu, nuo to nukenčia tam tikrai regionai. Taip, yra e, daržovių rušių, kurių užauginimui galima suvartoti daug mažiau vandens. Taigi, manau, tai turi, vandens aspektas turi būti trauktas ir į žemės ūkio gaminių kainą. Kolega Estrela, vieną minutę. E Labai svarbu kalbėti apie vandens kiekybę ir kokybę ir klimato kaitos poveikį gamtai. Matome, kad mažėja kritulių. Taip reiškėsi klimato klimato kaita. E, mes, mano šalyje 68 procentai e, teritorijos kenčia nuo sausros, o likusi dalis nuo ypatingai e, stiprios sausros. Reikia kalbėti apie vandens krizę apie kiekybę ir kokybę. Mes dažnai pernelyg daug vandens švaistome ir ne tik dėl gamtinių priežasčių, viskas susiję ir su vandentvarka. Reikia plėtoti e, modelius, kurie būtų e, etiškai, morališkai teisingi. Labai daug Europoje išvaistoma vandens, net 50 procentų dėl neveiksmingos vandentvarkos. E, vanduo yra viešoji gerybė, reikia, kad visi galėtų už pakankamai dėlę kainą to vandens e, turėti. Nereikia Ir, ir, ir problema iš tikrųjų yra mūsų švaistimas resu, išteklių. Dėkuoju dabar, ponė Veržėt. Dėkuoju, pirmininkė. Šeštasis vandens forumas vyksta, svarbiausi rinkos, vandens rinkos at, e, veikėjai ten susirinkę yra bet tuo pačiu metu reikia galvoti apie alternatyvų forumą, ne tik tai e, vandens bendrovių forumą, nes reikia užtikrinti visiems teisę naudotis vandeniu, nes tai yra gyvenimo esmė. E, vanduo nepriklauso niekam. E, tai yra visuomenės gerybė, negalima siekti pelno iš vandens. Ir matome, kad privačios viešos partnerystės mūsų valstybėje, pavyzdžiui, veikia vanduo, e, tampa vis brangesnis. E, taip pat e, yra tam tikrų dalykų susijusių su vandens kokybė. Reikia galvoti, kaip užtikrinti tam tikrą poziciją pasauliniu mastu reikėtų visiems e, veikti, kad galėtume pagaliau teisingai tvarkyti su vandeniu. Dėkoju dabar e, e, Catch the Eye, tai yra spontaniški pasisakymai kolega Nikolesku. Dėkoju. Pirmininkė, pasaulio gyventojų jau daugiau negu 7 milijardai. E, maisto poreikis e, išauks 70 procentų iki 50 metų. Ir e, žemės ūkio sektoriui labai svarbus uždavinys trūks dabar jau 70 procentų vandens žemės ūkis išnaudoja. Reikėtų pasitelkti technologinę pažangą tam, kad taupiau naudotume vandenį. Reikėtų taip pat e, taikyti, e, dėkti įvairius mechanizmus, įrangą e, taupesnė. Tai kitas dalykas yra susijęs su tam tikromis priemonėmis žemės ūkio sektorėje veikiantiems žmonėms, paspatomis, kad jie vartotų mažiau vandens. Pone Smolkova. Dėkuoju, ponė pirmininkė. E, daugelis šalių yra problemų, bandant apsirūpinti vandeniu. Vėlgi, kitose šalyse vandens užtenka, tačiau tos šalis neretai neracionaliai naudoja vandenį, jį išvaisto ir tokia netinkama vandenvalda įtakoja ir klimato kaitę. Jeigu mums pavyktų tinkamai reglamentuoti CO2 išmetimą pramonę, tai Be kita ko, turime šiame kontekste kalbėti ir apie dirvų ir vandens apsaugą, kad ten, kur lyja, ten vanduo ir pasiliktų. Nes, kaip jau minėjau, dėl netinkamos vandenvaldos e, kasmet patiriama didelė žala, pavyzdžiui, dėl potvinių ir taip toliau. Taigi aš manau, kad komisija turėtų pamastyti ir apie tokias techninės priemonės, kurios leistų užtikrinti, kad e, lietaus vanduo būtų išlaikytas ten, kur lyjo, kad e, būtų tokiu būdu drėkinami augalai. Dėkoju kolegai Smolkov ir dabar kolegė Miranda. Ačiū pirmininkė. Aš esu iš tūkstančio upių šalies. Mūsų poetas, žymus poetas savo eilėraštyje pasakęs yra, kad upės ir šaltiniai yra labai reikšmingi. Kaip ir kitose Europos vietose, vanduo mūsų e, regione buvo privatizuotas ir hidrografinės infrastruktūros buvo sukurtos, kurios visiškai nebuvo reikalingos, dabar piliečiai moka brangiai už vandenį ir netgi vanduo iš užtvankų nėra tinkamai apmokestinamas piliečiams. Taigi, reikalingas naujas vandentvarkos modelis, reikia paradigmą keisti, reikia tvariai vartoti vandenį. Vanduo nėra vien tik tai gamybos veiksnys, tai yra žmogaus teisė. Tai yra veiksnys leidžiantis užtik, užtikrinti gyvybę. Ir pagal tokį vandens modelį turime taupyti vandenį ir saugoti jo kokybę, rūpintis upėmis, pa, upių pakrantėmis, taip pat upių baseinais. E, kalbėtoja nutraukiama. Ačiū ponė Sinklėja dabar. Ačiū ponė pirmininkė. Aš sveikinu tarptautinį dialogą konferencijoje šią savaitę Marselėje. Tai yra labai svarbu, kad visi politikos formuotojai iš jungtinių tautų, įvairių regionų ir nacionalinių valstybių užtikrintų prieigą prie vandens ir jo kokybę. Tai yra žmogaus teisė ir neturėtumėme naudoti vandens komerciniais tikslais. Ir norėčiau atkreipti dėmesį, kad Louis Fouchon e, po forumo prezidentas turi problemų dėl savo interesų. Valstybės narės turi skatinti ūkininkus e, investuoti į vandens kaupimą 70 procentų vandens naudojama žemės ūkija, žemės ūkios, ūkininkų sąjunga didžioje karalystėje minėjo, kad e, reikia imtis veiksmų žemės ūkio srityje. Taigi panašu, kad ES girdi tik vieną ausimį, o kitą ne. Dėkui kolegai Sinclair ir dabar kolegai Jordan, prašau življenje ljudi je usodno povezano z vodo in brez nje lahko preživimo le nekaj. Ačiū. Ši žmogaus gyvybė smarkiai yra susijusi su uh, vandenimi, be vandens išgyventumėme tik kelias dienas. Taigi, kalbant apie vandens išteklius, aš manau, kad nepakankamai skiriame jiems dėmesio. Europoje dauguma žmonių nepatiria vandens tygiaus problemos, tačiau yra trečiojo pasaulio šalis, neturtingi pasaulio gyventojai. Turime žinoti, kad netgi pažangiose visuomenėse dėl gyventojų skaičiaus augimo, miškų kirtimo ir netvaraus augimo susidurs vis dažniau su šia problema. Ta problema, kuri nėra pakankamai sprendžiama pasaulio mastu. Mano šalis Slovenija vandens klausimų yra viena iš tų šalių, kur situacija tikrai yra gan palanki. Tačiau vis tiek patyrėme ir sausrų ir tai paveikia mūsų padėtį. Aš pritariu Richardui Zeberiui, kuris pasakė, kad reikia daugiau dėmesio skirti šiai problematikai. Kolega Klas. Dėkuoju, pane pirmininkė. Na, vis labiau besiplintančias konfliktai dėl vandens rodo šios problemos mestus, be vandens nebus gyvybės. Ir vis dar 9 milijonai žmonių neturi prieigos prie švaraus gėlo vandens, o 6,5 milijonų žmonių negali naudotis tinkamomis ar ne, tinkamis interniais renginiais. Prieiga prie vandens yra pagrindinė teisė, taigi čia visi turime prisimti atsakomybę. Mūsų vandenvaldos politikos principas yra prevencija ir teršės moka principas. Neretai papagalvoti pakanka paprastų priemonių tam, kad būtų išvengta vandens teršimo ir švaistimo. Technologijų perdimas vandens srityje, vandens valdymas srityje turėtų būti skatinimas. Kasmet e, e, pramonė į, į, išleidžia į aplinką milžinišką kiekį neišvalytų vandens. E, Taigi, manau, kad galima būtų tinkamai išvalyti vandenį ir jį vėl panaudoti. Taigi, švarus vanduo ir sanitarinė įranga yra esminė prielaida vystimuisi, todėl reikia skatinti vandenvaldą. Dėkoju kolegiai Klas ir dabar diskusijų pabaigoje dar sėkite suteiksiu žodį komisariai Hedegard. Dėkoju. Trys dalykai. Pirmiausia, jūrų, atsiprašau, upių baseinai Taip pat e, paslaugų privatizavimo klausimai. Norėčiau pasakyti, kad komisija tikrai nepateikė tokių prašymų. Vandens teisės aktai yra neutralūs ir tikrai nėra kalbama apie tai, kad vandens e, sistemos turi būti privatizuojamos. Ta sprendimą priima valstybės narės. Taip pat buvo paliestos problemos dėl vandens pagrindų direktyvos įgyvendinimo. Tai yra aktualūs klausimai. Visai nesiniai valstybių vyriausybių vadovai aptarė tai, kad Europoje reikia kur kas geriau tą direktyvą įgyvendinti, o kai bus parengtas projektas, apie kurį kalbėjau anksčiau, kai jis bus paskelbtas, ten pamatysite irgi idėjų, kaip būtų galima patobulinti aplinkosaugos teisės aktų įgyvendinimą Europoje. Galiausiai ponui Parnio, kuris teigė, kad ar keista, kad e, žinome, kad e, vandens problema vis taps aštresnė, bet žūp apie tai nekalbama. Aš manau, kad tai, ką sakė panas Barnio, yra aktualu ir tikiuosi, kad Europos parlamentas su atitinkamais komisijos nariais aptars šią problematiką ir galiu patikinti, kad e, atsižvelgėme į tuos siūlymus ir tas mintis ir siūlymus būtinai perduosime komisarui Patočnikui. Dėkoju. Dėkoju komisarė Hedegard. Diskusijos dėl šio punkto baigtas ir yra pateiktas atitinkamas rezoliucijos projektas. Jį pateikė.